Buongiorno a tutti, cominciamo. Labą rytą visiems, pradame posėdį. Allora, il primo, eh, innanzitutto vi ricordo di prendere. Norėčiau priminti, kad e, turėtumėte balsavimo korteles, nes vėliau balsuosime. pono Egvilda klausimai yra atidėti vėlesniam laikui. Nustatysime, kada tiksliai e, šiandien per pirmą dienos pusę. Dabar pirmasis darbo tvarkės punktas - Europos audito rūmų nario skirimas. Ir šiandien norėčiau pasveikinti poną Haroldą Zögerbauerį, kuris yra e, Austrijos valdžios institucijų siūlomas kandidatas. Sveikinu poną Zögerbauerį ir žodis jam trumpam pristatymai. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Nepaprastai džiaugiuosi suteiktą galimybę pasisakyti čia, parlamente, jums prisistatyti, bei e, trumpai pristatyti savo mintis dėl audito kontrolės, jos tobulinimo Europoje. Gimiau Vienoje, Vienoje e, stu, baigiau gimnaziją ir buvo privalomas keturios užsienio kalbos tuomet. Po abitūros egzaminų e, dirbau ir studijavau e, mikro ir makroekonomiką. ekonomiką kadangi tokios dvigubos studijos buvo, tai galėjau 21 metų parašyti savo daktaro dizertaciją, tai man tikrai nepaprasta galimybė buvo suteikta, e, nes po, stu, po studijų žmogus ne, iš, iškart nepatenka į audito rūmus Austrijoje, kadangi reikalauja tas darbas praktikos, bet man buvo parodytas pasitikėjimas, jau 21 pradėjau dirbti audito rūmuose, penkerius metus e, dirbau socialinės apsaugos srityje ir nagrinėjau draudimo klausimus, e, gyvybės, nelaimingų atsitikimų. Pavyzdžiui, po to e, perėjau dirbti kaip politikas į parlamentą ir galėjau ten daug nuveikti, pasitelkdamas savo auditoriaus patirtį. Tačiau aš visą laiką dirbau auditoriu, nuo 74 metų esu auditorumų narys. Iš auditorumų pas, e, pa, perėjau į parlamentą dėl to, kadangi savo darbe kaip auditorius e, pamačiau, jog daug gerų idėjų įmanoma įgyventinti tik pasitelkus politikų paramą. Todėl vyliausi, jog e, turėdamas patirties galėsiu nemažai nuveikti. Ta ir padariau, visko padaryti niekada neįmanoma. E, Parlamente padėjau parlamento audito komitetui, dirbau tarsi dviejopą darbą, buvau audito rūmų narys ir padėjau parlamentarams, kurie dirbo audito komitete. Ir galiu pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas E, vyko labai sėkmingas. Socialiniai reikalų komitetas, sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, ekonomikos komitetas, juose aš taip pat esu dirbęs. Tuo pat metu turėjau keletą politinių funkcijų, duomenų apsaugos taryboje, e, buvau pagrindinių teisų reformos komisijoje ir ėjau kitas e, politinės pareigas, tačiau jų, juose visuomet buvo reikalaujama mano savarankiškumo ir nepriklausomumo. Taip pat dirbau viešojo transliuotojo, licenzijų išdavimo organizacijoje, Taip pat ilgai pirmininkavau duomenų apsaugos tarybai prieš man tampant pirmininku. Ši taryba buvo labai prieštaringa, kur partijos žaisdavo savo politinius žaidimus, o man perėmus pirmininkavimą visuomet priimdavome sprendimus konsensuso pagrindu, tikrai pagerinome duomenų apsaugą Austrijoje. Taigi aš puikiai sugebu išsaugoti savo nepriklausomybę. Taip pat buvo svarbu, kad einant politinės pareigas aš išlikau audito rūmų nariu ir parlamento darbuotoju. Tai man suteikė tikrai ne, nepaprastai ne, savarankišką poziciją savo darbuose. O dabar trumpai, kodėlgi aš norėčiau tapti audito rūmų nariu Europoje. Uh, Puikiai suvokiu, kad biudžeto ir audito svarba Europoje nuolat auga. Toliau nepaprastai svarbu europiečiui, europiečius užtikrinti, kad europinės lėšos yra atsakingai administruojamos ir kontroliuojamos. Tas svarbu, mm, norint pagerinti ES įvaizdį dalyje valstybių narių, kuriuose visuomenė nusiteikusi pakankamai skeptiškai. Na, kolega Jala Sender, prego. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Sender. Pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikyti poną Wegerbauerį mūsų komisijos klausimuose. Sveikinu jį kaip Austrijos valdžios institucijų siūlomą kandidatą. Norėčiau kad e, ponas Garbaueris patikslintų kai kuriuos e, klausimus. Jūs atsakėte raštu į daugelį patiktų klausimų. Ir turiu klausimą dėl jūsų kurikulum vytė. Jūs e, rašote, kad dirbęs Austrijos audito rūmose ir turint omeny jūsų e, sukauptą patirtį, Jūs sakote, kad e, priimant politinius e, sprendimus, e, jūs galėtumėte tai daryti veiksmingai. Taip pat taip, savo atsakymuose raštu jūs minite politinio direktoriaus postą, kurį esate užėmęs. Tačiau e, nepriklausomumo aspektas jūsų darbe būtų labai svarbus, nepriklausomumas nuo valstybės narės, iš kurios e, e, esate, bet turite politinių požiūrį būti absoliučiai nepriklausomas. Ir kita vertus, jūs taip pat rašote, kad jums nepavyko pasiekti visko, ko jūs siekėte nuo tų laikų, kai dirbote parlamente. Ir dar kitas e, klausimas būtų. Jums buvo pateiktas e, klausimas, ar e, jums teko tvirtinti priimti administravimo tvirtinimo sprendimus. At norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį aspektą, ar tokia procedūra yra taikoma Austrijoje e, administravimo apro, aprobavimas. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte plačiau šį aspektą. Toliau kadangi mes paprastai tikriname duomenis, kurias pateikia e, e, spauda apie kandidatus. 2008 metais žiniasklaida yra minėjusi, e, yra minėjusi jūsų vaidmenį, e, jūsų vaidmenį domenų apsaugos e, e, komitete ir jūs buvote kritikuotas žiniasklaidoje. Jūs buvote kritikuojamas dėl tam tikrų duomenų pateikimo internete be specialaus e, leidimo, nes reikėjo teisėjo e, leidimo, kad internete būtų tie duomenys. Turiu omenyje duomenys IP adresams. Ir atrodo, kad jūs taip pat esat sumažinęs uh, nuo aštuonių posėdžių per metus domenų apsaugos komiteto e, posėdžių skaičių iki penkių. Norėčiau taip pat paklausti, kodėl. Norėčiau, kad jūs e, pasakytumėt, kaip, e, kaip jūs tai vertinate, nes galbūt daugiau posėdžių kaip tik užtikrintų didesnį veiksmingumą negu kad mažiau. Tai kol kas būtų tiek, o paskui galbūt aš dar turėsiu klausimų dėl kai kurių esminių aspektų. Äh, der Anfragen ein von Ihnen. Taigi pirmasis klausimas. Politinis direktorius reiškia Austrijoje, kad buvau atsakingas už santykių tarp frakcijų organizavimą. Valdančiosios frakcijos, taip pat tarp frakcijų žemė lygmenė, tai administ, daugiau administracinis darbas. Iš principo aš buvau generalinis sekretorius politinio pasitikėjimo pagrindu. Aš nepriemiau jokių politinių sprendimų, aš juos rengdavau, kodifikuodavau, kad valdančiosios frakcijos e, parlamente abiejose rūmose galėtų lengviau vadovauti hmm, Austrijos federaciniai respublikai. Aišku, tai buvo politinė e, pareigybė, nes buvo tam tikrų ryšių ir su žiniasklaida mano darbe bet tai yra administracinė funkcija pagrindė. Antras e, klausimas, pabandysiu trumpai atsakyti. Visuomet e, pabrėžiu, kad nuolat likau tarnautojų, auditorumų narių, parlamento vadovybės, e, administracinės vadovybės narių Taip pat e, buvau EDU vadovo bendradarbis. Ir vieną kartą per susitikimą man buvo pažymėta, kad nėra prasmės man likti audito rūmų narių, e, liekant frakcijos darbuotojų ir aš nenorėčiau atsisakyti tarnautojo pareigybės. Aš pažymėjau, kad Neatsisakysiu savo tarnautojo statuso, nes noriu likti savarankišku, nepriklausomu. Ir tuomet mano vadovas, daktaras Mokas, e, e, nustebo, e, kad kodėlgi, juk mūsų santykiai puikus, tačiau aš pabrėžiau, kad noriu siekti savo tikslo, eiti savo keliu nepaisant galimų politikų įtakų, kad ir iš mano frakcijos. Kitas klausimas, ka, ko man nepavyko pasiekti. Savo prisistatymę pažymėjau, daug, kad daug dirbau socialinio draudimo srityje. Nelaimio draudimas, pensijų draudimas, e, ligonių kasos – pas mus tai yra vienas, viena didžiausių eilučių biudžete. Pensijų klausimas labai aktualus šiuo metu, ypač dėl demografinių pokyčių su ta problema susiduria e, dauguma pramoninių šalių, tai pas mus yra didžiausia problema, daug ką nuveikėme 21 amžiaus e, pradžioje, užtikrindami pensiją, vyko pensijų reforma, bet nuo to laiko e, pastaryta pažanga e, atsitraukė ir pensijų saugumas toli gražu nepasiektas Austrijoje, nors demografinės tendencijos e, nesikeičia, priemonės pensijų srityje yra ilgalaikės, šiandien priemame poveikis po 20 ar daugiau metų, taigi šioje srityje e, galima padaryti daug ir aš, nors ir dirbdamas valdančiojoje partijoje, nesugebėjau visko padaryti, dar šį beitą liko nuveikti. Kitas klausimas - sveikatos apsaugos, vėl ta pati problema - demografiniai pokyčiai visuomenė senėja, medicinos išlaidos auga, medicinos e, pažanga lemia šių paslaugų, medicinos paslaugų brangimą. Tai reiškia, kad didėja spaudimas biudžetui ir čia problemos tikrai Austrijoje nėra išspręstos. To man nepavyko neiš, išspręsti arba pavyko tik dalį norimų priemonių patvirtinti. Kitas klausimas. Aš prižiūrėjau man pas priskirtas biudžeto dalis, būtent e, sveikatos apsauga, darbas ir socialiniai reikalai. Būtent pateikiamas finansų įstatymas parlamentui ir po to atskiri komitetai nagrinėja šį finansinį biudžeto įstatymą. Ir aš toje srityje dirbau. Biudžeto vykdymo patvirtinimas ir auditas Austrijoje funkcionuoja štai kaip. Audito rūmai pateikia metinę e, federacijos biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir patikrina dokumentus ir po to parengiama galutinė ataskaita, kur pateikiamas statistiniai, finansiniai įvertinimai. Ir įvertinimas daug išsamesnis negu reikalauja mūsų konstitucija, tačiau mes dirbame atidžiau, smulkmeniškiau, nes išvelgiame į ateitį. Taigi ši metinė audito ataskaita pateikiama audito komitetui parlamente. Komitetas svarsto audito ataskaitą straipsnis po straipsnio arba iš karto bendrai visą, tai priklauso nuo kompetitingo komiteto sprendimo. Ir jei, e, biudžet, atsiprašau, audito komitetas pritarė mūsų ataskaitai, jis keliauja į plenarinę sesiją, kur jis patvirtinamas arba atmetamas. Jeigu audito metinė ataskaita patvirtinama, tai reiškia, kad metinio biudžeto įvykdymo e, metinis biudžeto įvykdymas patvirtintas. Toliau duomenų apsaugos taryba, jūs skaitėte tik tai dalis spaudos, aš E, stengiausi pasiekti susitarimo konsensuso pagrindu, tačiau dažniausiai vienas kolega balsuodavo prieš, iš žaliųjų būtent, ponas Ceger, jis laikėsi pakankamai priešingos pozicijos ir vienas, vienintelis, sakyčiau, netgi iš 33 narių balsuodavo prieš bei nuolat norėdavo pareikšti atskirąją nuomonę. Jūsų pateiktas pavyzdys, dė, pavyzdys dėl sumažintų tarybos posėdžių skaičiaus, tai klaidinga informacija, nes duomenų apsaugos taryba posėdžiauja ne tik pilnu formatu, bet ir darbo grupėse. Taryba dirbo labai intensyviai, negalima apsiriboti tik plenariniu posėdžių e, skaičiavimu, nes tikrasis darbas vyksta darbo grupėse. Aš vadovausiu tokią politiką. Jeigu nepavyksta pasiekti konsensuso tam tikrų klausimų, tai po trijų valandų intensyvių diskusijų, pavyzdžiui, dėl saugumo klausimų arba dėl ES e, direktyvos dėl duomenų apsaugos tai regiu, kad problem, bus milžiniška problema parengti bendrąją nuomonę dėl šios Europos direktyvos. Mes parengėme labai išsame 30 puslapių poziciją, pavėlavome vieną savaitę. Vien dėl to, kad nesugebėjome susitarti, dėl to mes e, surengėme du darbo grupės posėdžius, po to pavyko pasiekti platų konsensusą, jis nepritarė tik vienintelis žaliųjų atstovas. Būtent, kai situacija tampa komplikuota, aš stengdavausi dirbti per darbo grupės, kur situacija nėra tokia politiška, kur galima atviriau kalbėti. Taigi, ta oficiali statistika nėra, e, pakanka, nėra visuomet regimybė Tai tik lietkalnio viršūnė, galima sakyti. Dabar dėl duomenų apsaugos ir IP duomenų apsaugos. Klausimas buvo e, su to, ar galima nustatyti mobiliojo telefono buvimo vietą. To reikia, pavyzdžiui, įvairių nelaimių atveju. Pareigūnai e, pažymėjo, kad Alpėse, kurio kur e, neretai žiemą atsitinka nelaimių ir gelbėtojai turi e, galėti nustatyti, kur yra žmogus pagal jo bu, mobiliojo telefono buvimo vietą. Tačiau tam reikia teisėjo leidimo pagal ankstesnę mm, reglamentaciją. Bet tai užtrunka per, per nelik ilgai. Na, nors žaliai ir sukritikavo, bet mano pateikti pasiūlymai supaprastinantis procedūrą buvo patvirtinti milžinišką balsų daugumą. Ačiū. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Bürgerbauer, nennen wir es. Pone, e, ponas Ehrenhauser, jūs esate Austrijos liaudės partijos kandidatas, bei žinote, kad ši partija Austrijoje turi gilias šaknis. Jūs buvote duomenų apsaugos komiteto e, pirmininkas ir e, noriu jums užduoti klausimą. Teisingumo teismas nesenai priėmėme sprendimą, kad negalima viešinti asmenų duomenų, asmenų, kurie gauna ES parama žemės ūkio srityje. Taigi klausiu, ar jūs pasisakote už tai, kad būtų viešinamos pavardės žmonių, kurie gauna ES subsidijas, ypač žemės ūkio srityje ir kad tai būtų daroma, pavyzdžiui, kažkokioje bendroje duomenų bazėje. Atsakymas, ačiū. Aš e, Aš pritariu tam, ką nusprendė Teisingumo teismas. Ponas Kacimarkakis, e, ponė Vigenbauer, savo pasisakymę pabrėžėte skaidrumo svarbą. Uh, kaip svarbu užtikrinti biudžeto skaidrumą, tvirtinant komisijos biudžeto įvykdinimą. Įvykdymą, atsiprašau, dažnai konstatuoja, kad ne viskas visuomet yra taip skaidru, kaip norėtųsi. Džiaugiuosi, kad jūs e, turite patirties dirbant frakcijose ir audito rūmose. Tai gerai, tačiau kaipgi jūs užtikrinsite, kad būtų skaidriau įvardinamos valstybės, kurios pažeidžia biudžeto vykdymo procedūras. Toliau jūs savo atsakymuose daug dėmesio skiriate efektyvumo kontroliai. Ar audito rūmų vaidmo keisis po kasmetinio Europos E, komisijos įvertinimo paskelbimo. Ir ar jūs e, galvojate, kad auditorumai gali vertinti, kaip efektyviai yra gyvenimos priemonės ir ar būtų galima efektyvumą padidinti? Ačiū. Taigi skaidrumas e, valstybėms narėms. Maničiau, Europos parlamentui būtų labai naudinga, jei skaidrumas čia būtų didesnis. Ką turiu omenyje, tik tuo met galėsiu įvardinti silpnasias grandis, jei žinosiu, kur jos yra, labai sveikinčiau, jeigu mes būtent to ir siektumėme. Iš kitos pusės bendravau su Europos audito rūmų darbuotojais, kurie atsakė į mano panašų klausimą. Jie pažymėjo, kad tai padidintų administracinės e, sąnaudas dėl lėšų surinkimo ir panašiai. Tačiau aš pritariu jūsų pasiūlymui ir manau, jog labai svarbu tiek auditorumams, tiek parlamentui žinoti, kur yra silpnosios grandis. Ir aišku, čia negalima apsiriboti tik politikais, kam pastaruoju metu skiriamas didžiausios dėmesys, taip pat raginčiau administracijoje ir personalo valdymo srityje daugiau dirbti ir sieksiu, kad audito rūmai tam skirtų didesnį dėmesį. Toliau komisijos darbo įvertinimas ir audito rūmų vaidmuo. Aš norėčiau e, štai ką pažymėti. Austrijos audito rūmų darbo kultūra skiriasi nuo Europos audito rūmų darbo praktikos. Kaip jau anksčiau pažymėjau, Europos, e, atsiprašau, Austrijos audito rūmai nėra tokia hmm, pat institucija kaip Europos audito rūmui, tačiau šiaip ar taip mes taip pat rengiame ataskaitą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir toliau viskas pereina į parlamento rankas. Austrijos audito rūmai susitelkė ties efektyvumu ir įgyvendinimo tikslingumu, bei Austrijoje yra kitokie tikrinimo standartai ir reikalavimai nei Europoje. Mums svarbu, ar lėšos yra panaudomas pagal įstatymą efektyviai, protingai ir taupiai. Ir čia mums svarbiausia yra lėšų panaudojimo teisė teisėtumas, tai reiškia patikimumo pareiškimas, ar viskas daroma pagal taisyklės. Toliau yra ūkiškumo ir tikslingumo kriterijai, jūs kalbate, kalbėdami apie efektyvumų, apie tai turėtume minėti efektyvumo kontrolę. Taigi, įsiaiškinime, ar tam tikros priemonės, projektai yra prasmingi, atsižvelgiant į įvairias politikos sritis, o taupumas yra paskutinis prioriterijas. Kodėlgi, galima paklausti, nes taupumas nepadeda ūkiškumui ir nepadeda įgyvendinimo efektyvumui. Būtent todėl mes tokiais audito standartais Austrijoje vadovaujamės. Būtent atsižvelgiant į tai, Manyčiau, visuomenė e, norėtų, kad Europos audito rūmai, kiek tai aišku teisiškai įmanoma, dirbtų patikimumo patikrinimo srityje, aukiškumo vertinime bei aiškintusi, ar lėšos išleistos tikslingai kas Europoje vadinama efektyvus lėšų, lėšų panaudojimas. Ir žiūrėtų, kur galima e, sutaupyti, kur galima lėšas panaudoti efektyviau. Būtent tokiais kriterijais savo darbe žadu vadovautis. Ähm, ähm, pone Köstinger, ačiū ponė pirmininkė. Jūs atsakėte į ponios Ajala Sender klausimą e, apie pensijų reformą ir jų negreitą poveikį. Taigi, kaip Jūs manote, kur būtų galima pagerinti auditorumo efektyvumą, e, darbo veiksmingumą? Taip pat mane domintų Jūsų nuomonė apie bendradarbiavimo tarp EP ir auditorumų ateitį. Ačiū iš klausimą labai. Aš e, pažymėsiu pratesdamas mintį, ką sakiau. Manau, kad Europos audito rūmų, rūmai ateityje turi daugiau dėmesio skirti efektyvumo kontroliai, ūkiškumo kriterijoje ir sumažinti savo administracinę komandą iki reikalingo minimumo. Taigi, Nenoriu didinti darbuotojų skaičiaus, kadangi auditorumai turi būti taupumo pavyzdys, bet tuo pat metu sieksiu turimus e, personalo ir finansinius išteklius suorganizuoti taip, kad daugiau dėmesio būtų skiriama efektyvumo ir ūkiškumo kriterijų patikrinimui. Aišku, atskiros e, problemos bus nuolat parlamente aptariamos. Akivaizdu, kad tos iškeltos problemos turėtų būti atitinkamui aptariamos ir audito rūmose. So, glaube ich, kann ich darauf verweisen. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą tarp auditorumų ir EP. dass sich diese Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Taigi šis bendradarbiavimas praeitie abiems pusėms yra būtinas. Anksčiau dirbdamas auditoriumi socialinio draudimo srityje nuolat dirbau su uh, parlamentus, su įvairiomis valstybės, tarptautinėmis institucijomis. Taigi mes audito rūmuose dirbdavome kaip ekspertai, kviesdamosi ekspertus, iš gerai išmanančius, nagrinėjimus klausimus ir pagal vadovaujančias slaptumo duomenų apsaugos taisyklės stengdavomės išsiaiškinti tikrąją situaciją. Taip pat, e, kadangi buvau ir auditorumų narys, nuolat kviesdavau kitus narius į komiteto frakcijų posėdžius. Frakcijų lygiavos principas mums buvo labai svarbus. Nėra taip, kad auditorumų nariai, darbuotojai dirbdavo tik valdančioje frakcijoje, tikrai ne. Visos frakcijos būdavo kviečiamos į informacinius posėdžius Ten būdavo pateikta inf išsami informacija apie atskirus auditus, e, susidariusią situaciją. Apie viską buvo labai išsamei diskutuojama. Atsižvelgiant į esamą teisinę sąrangą, bendradarbiavimą tarp EP ir auditorumų būtų galima suintensyvyti ir aš esu pasiryžęs to siekti. Ponas Geijer. Danke, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vögebauer, du trumpi klausimėliai jums. Pirmas dėl tam tikro nesuspratimo, gal kažką nesupratau ir antras klausimas dėl turinio. Taigi jūsų CV ar, ar jūs argumentuojate, kad jau 36 metus dirbo audito rūmose ir matau tačiau, kad jūs penkerius metus iš tiesų dirbote auditorumuose, o toliau jūs ten aktyviai nedirbote, buvote tik tai auditorumų darbuotojas ar narys. Taip pat jūs pabrėžėte, kad nuolat e, likote mm, auditorumų narių, nes to siekiate užtikrinant savo nepaklausomybę. Ar tiesa, kad jūs nuo e, pasibaigus tiems penkiems metams e, e, iš principo nebedirbote auditoriaus darbo? Antrasis klausimas. Biudžeto kontrolės komitetas parlamente didžiausia dėmesį skiria tam, kad europinės lėšos būtų skaidriai ir aiškiai įsisavintos. Ir čia mes bendradarbiavome aktyviai su valstybėmis narimis. Bet, suprantama, tas bendradarbiavimas ne visuomet vyksta tobulai ir skaidriai. Yra daug ką tobulinti. Labai dažnai valstybės narės paprasčiausia nesuteikia mums reikiamos informacijos, norint tinkamai kontroliuoti europinių lėšų panaudojimą. Taigi Austrija yra ta šalis, kur informacija apie lėšų panaudojimą, ypač žemės, mm, apie žemės ūkį, nėra pateikiama laiku. Pažymėma čia dokumentuose, kad nepateikta pagal nustatytą terminą. Taigi, kaipgi jūs e, elgsitės, e, kai Austrija eilinį kartą nepaisys savo įsipareigojimų teikti informaciją Europos parlamentoj ir audito rūmams. Ačiū. Dėl pirmojo klausimo iš ties auditorius buvau nuo 74 iki 79 metų, o po to nebuvau išleistas į atsargą, o buvau deleguotas. Tai yra tam tikras skirtumas. Aš buvau audito rūmų narys ir dirbau auditoriaus darbą, eidamas tam tikras politinės pareigybės. Antra, pamiršau paminėti, kad dirbau ne tik audito komitete, bet ir uh, E, tam tikrose tikrinimo ir tyrimų komitetuose. Žinote greičiausia, kad ten užnagrinėjami yra atskiri bei labai konkretus atvejai ir tose komitetuose audito rūmų deleguotas asmuo tikrina tai, kaip atliktas tyrimas ir tikrina, kaip ta turi daryti auditorius, kiekvienas dokumentas, e, visi duomenės yra tikrinami. Taigi, e, iš principo, tai yra auditoriaus darbas. Toliau, valstybių narių e, prievolė teikti ataskaitą apie panaudotas lėšas. Pritariu jūsų susirūpinimui dėl nuolat iškylančių problemų. Jeigu ataskaita nepateikiama laiku, tai yra priemonių bei galimybių įspręsti viską tą politiškai bei e, išsiaiškinti problemą. Ir jeigu to pageidausite ir aš kažkaip galėsiu jums padėti, žinoma, susidarusias problemas spręsime. Puiku. Tačiau turime baigti jau e, diskusiją, nes e, turime įvertinti šį, e, šios klausimus, o paskui turėsime balsuoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš peržvelgiau, kas yra kurikulum vyte kandidato, tačiau prieš tai, o dabar norėčiau prie kai kurių esminių aspektų pereiti ir patikslinti dar kai kai ką, ką sakė kolegos, nes kai kurie iš tų aspektų yra sudėtingi. Čia turiu spaudos komunikatą. EPP. Dešimtų metų gruodžio mėnesio. Ir ten kalbama apie jūsų paskirimą direktorium norėčiau paklausti, ar jūs dar direktorius, ar nebe direktorius, jeigu nebe, tai nuo kada, nes tas nepriklausomumo aspektas mums yra labai svarbus. Tuo tarpu situacija nėra šito požiūriu visiškai aiški. Ir dėl to norėčiau patikslinti jūsų, taip sakant, politinę padėtį. Ar kaip direktorius jūs e, esat e, susijęs su tam tik, tikrom politiniam pozicijom? nes e, žalieji ir yra tokia, tokia frakcija pas mus ir, ir, ir galbūt tuomet jūs. E, mums būtų jų nuomonė tokia pat svarbi, kaip e, žaliųjų partijos Austrijai. Aš taip pat ne visiškai suprantu kai kurios jūsų teiginius. Jūs sakote, Tai yra devintas klausimas. Pas e, parlamentas yra biudžetą tvirtinanti institucija. Aš e, norėčiau jūsų paklausti, ar jūs e, puikiai su, su, suprantate, koks yra skirtingas institucijų vaidmuo parlamento, tarybos, teisingumo, teismo. Uh, E, biudžeto tvirtinimo srityje, pavyzdžiui. Tai dabar dar kalbam apie auditorumų reformą. Parlamentas pageidauja, kad e, auditorumų narių skaičius būtų sumažintas. Dabar yra 27 nariai, tiek kiek valstybių narių, tačiau tai e, kelia ir nepriklausomumo tam tikrų klausimų. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote. Ar jūs pritarėte šitam parlamento pagėdavimui sumažinti narių skaičių, e, siekiant užtikrinti didesnį veiksmingumą, ar ne? Ir toliau dėl e, komisijos. Nes kalbama apie leistiną paklaidą, klaidų procentą. Ką jūs apie tai manote? Jūs e, turbūt žinote, kad šių metų auditorumo ataskaitoje Austrija yra minima dėl biudžeto tvirtinimo, nes yra įtariama, kad buvo pakankamai daug sučiavimo atveju Austrijoje. Ar galėtumėt pakomentuoti šį aspektą ir pateikti savo poziciją Austrijos auditorumo atžvilgių? Lab, labai ačiū už klausimus. Dabar politinis savarankiškumas. Aš sutariau su savo darbdaviu, jeigu uh, mane paskirs Europos audito nariu, aišku, aš pasitrauksiu iš anksčiau užėmamų pareigų, pasitrauksiu iš parlamento patarėjo pareigybės ir tapsiu tik auditorumų nariu, kaip buvęs Austrijos audito rūmų narys. Aš atsisakiau vis, visų politinių, bet kit, bei kitokių pareigybių. Aš ir anksčiau atsistidin, esu atsistatydinęs iš įvairių pareigybų, kaip iš e, partijos arbitražo e, ir iš pačių įvairiausių pareigybių bet kol kas nenutraukiau visų ryšių su esamu darbdaviu, kadangi parlamento sprendimas nėra žinomas kol kas. Jeigu parlamentas palaimins mano kadenciją, iškart mano darbo sutartis su mm, parlamentu, su auditorumais Austrijoje nutruks. Dėl to jau yra parašytas susitarimas. Antras klausimas. Akivaizdu, kad biudžeto vykdymo patvirtinimą vykdo taryba ir parlamentas, o parlamentas čia vaidina esminį vaidmenį ir dirba pagal tarybą, tarybos uh, pritarimą. O pas mus audito rūmui yra nacionalinės tarybos pagalbinė institucija, taip yra ir Austrijos konstitucijoje nustatyta, ir Aš čia Europos audito rūmus traktuočiau lygiai taip pat, nors teisiškai gal tai nėra taip aiškiai e, išdėstyta. Dabar dėl audito rūmų narių e, skaičiaus sumažinimo nuo 27. Aš suvokiu, kad diskutuotina e, audito rūmų narių sudėtis ir skaičius tiek pačiuose audito rūmose, tiek parlamente, bet Kol kas taip yra nustatyta sutartyse ir jau jūs, jeigu norite keisti, turite keisti ir tik jūs galite kelti iniciatyvas ar jų nekelti. Dabar leidžiama klaidų, leidžiama pažeidimų, atsiprašau, paklaida. Mane esama situacija netenkina, aš stengsiuos ją pagerinti visomis turimomis jėgomis. Daugiau nieko negaliu pasakyti, nes mm, nepradėjau kol kas dirbti ir negaliu ir negalėjau daryti jokios įtakos. Ačiū. Graziamo il signor Volgenbauer. Dėkuoju. Dėkojame ponui Volgenbauer, perėsim prie balsavimo, slapto balsavimo.